galima padaryti pareiškimą, kol jūs sėdate į vietas. Norėčiau informuoti, kad pirmadienį drauge su tarybos pirmininku, sutinkamai su 74 darbo e, tvarkos taisyklių taisykle, pirmininkas pasirašys šešis teisės aktus priimtus pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Tų teisės aktų pavadinimai bus įtraukti į posėdžio protokolą. Na, o dabar norėčiau, kad susėstumėte, kad galėtume pradėti balsuoti. Kaip visada, noriu aiškiai pasakyti, kad neketinu